On va alors commencer. Pradėsime posėdį, jeigu visi jau pasirengę. Labas vakaras e, visiems. Labas vakaras e, pirmiausia daktarui Makvegė. Sveikiname atvykusius, atvykus atvykusi į parlamentą. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir. Labai džiaugiuosi galėdama Jūs e, pristatyti, e, Jūs šiandien e, priimti čia kartu su kolega Andrei Plenkovič, užsienio reikalų komiteto vicepirmininku, Moris Ponga, pirmuoju vystimosi komiteto vicepirmininku ir Louis Michel, AKR, ES partetinės asamblėjos vicepirmininku pirmininkas, tiksliau bendra pirmininkis. Taigi noriu pristatyti vyrą, kuris gydo moteris. Ko gero, taip aiškiausiai būtų jį e, pristatyti. Taigi, ponas, e, mes e, pona Mukvegi norėtume labai šiltai čia sutikti. Deja, labai gaila dėl eismo transporto problemų. E, ne visi kolegos čia dalyvauja ir tikiuosi, kad e, dar bus kartu su dabar nedalyvaujančiais kolegomis progos sustikti kartu su ponu Mukvegė. Taigi ponas Mukvegė yra mūsų šių metų premijos laimėtojas, jis yra Pans ligoninės direktorius, ginekologas Kongo demokratinėje respublikoje. E, gydytoja Denis Mukvegė dėka mes dabar matome, jis mums primena tiksliau, kad e, prievartavimai yra masinio naikinimo ginklas, e, kuris sunaikino daug moterų, šeimų, kaimų. Tikiuosi, kad e, šio žmogaus teisų gynėjo darbas padėks pašalinti diskriminaciją ir prieš moteris nukreiptą netinkamą elgesį. Šiandien kartu su Denis Mukwege aptarsime jo gyvenimą, jo pasirinktą kelią bei e, jam iškylančias problemas, kurių yra tikrai nemažai. Na, o dabar žodį suteiksiu ponui Ponga, kuris yra vystimosi e, komiteto vicepirmininkas, o po to ponui Plenkovičiui suteiksiu žodį. Vėliau kalbės ponas Mukvegė na, ir galiausiai ponas Laimišelis. O tada jau skirsime laiko kolegoms norintiems pasisakyti. Pone Ponga, prašom. Merci, madame la présidente. Ačiū, panė pirmininkė, mėly kolegos, gerbiamas daktarė Makvegė. Man didžiulė garbė, kaip vystimosi komiteto pirmam vicepirmininkui kartu pirmininkauti šiam keitimosi nuomonėmis su jumis šį vakarą. Mielas daktarė Mukvegė, mes žinome jūsų didžiulį ryštą dirbant jūsų šalyje, Demokratinėje Kongo Respublikoje, kovojant už moterų teisės, ypač e, dirbant chirurgijos rytyje, at, atkuriant a, moterų mažų mergaičių sužalotus, nukankintus, įžagintus kūnus. Jūs iš tikrųjų atstovate at, kuriate ne tik tai tų moterų ir mergaičių kūną, bet taip pat ir jų mm, garbę, jų dvasę jų sielas ir jų, jūsų darbas yra nuostabus, bet jūsų įsipareigojimas dirbti tuo nesibaigia. Jūs kovojate už laisvę ir žmogaus teises, ypač už e, žodžio um, išaiškos laisvę Kongo demokratinėje Respublikoje, bet ir visame didžiųjų žerų regione. Jūsų kova už kūnų ir dvasių atkūrimą, jūsų įsipareigojimas kovoti už žmogaus teises ir laisvės iš tikrųjų ir buvo tai, dėl ko parlamentas nusprendė skirti šių metų Sakarovo premiją jums. Iš tikrųjų, jūs nusipelnote jos. Noriu pasveikinti jūs su visu tuo, ką jūs pasiekėte, ko jūs padarėte. Jūs atkuriate didžiulius skaičius nekaltų konflikto aukų, jų kūnus, jų dvases ir tikrai tame regione, kur tiek daug kruojo pralieta. Iš tikrųjų, kaip mums tik priminė bendra pirmininkė, seksualinis smurtas yra panaudojamas kaip karo ginklas daugelį valstybių, ypač jūsų regione ir iš tikrųjų mes nuolat smerkėme, tai kovojame su to. E, daktarė Mukvegė, sveikiname jūs už jūsų drąsą ir įsipareigojimus. Merci, Ačiū ponui Ponga, o dabar žodis ponui Plenkovič. E, ačiū ponė e, Valenciana, ačiū mielas Marisai, Mišelį. Gerbiamas ponė Mukvegė, mėly kolegos, man yra didelė garbė kartu pirmininkauti šiam bendram mūsų komitetų posėdžiui užsienio reikalų komiteto pirmininko Almaro Broko vardu, kadangi jis dėja negalėjo prie mūsų prisijungti šį vakarą. Nuo 88 metų mes skiriame Sakarovo premiją už e, minties laisvę asmenims ir organizacijoms, kurie per savo veiksmus, per savo mintis, per savo paliudimą parodo mums, kaip kaip svarbu yra, kai galvojame apie šalies demokratinį gyvenimą, kaip svarbu yra gerbti ir ginti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Per daugelį metų ši premija tapo viena iš konkrečiausių išraiškų kaip mes kartu visos partijos kovojame už tai, kad būtų žmogaus teisės ginamos ir skatinamas, kaip mes remiame tuos, kurie kasdien kovoja už laisvę ir teisingumą visame pasaulyje. Vis dar yra tiek daug vietų pasaulyje, kur asmenys ar grupės toliau kovoja už tas pagrindinės teises, už galimybę žmonėms apsispręsti patiems, kokie turi būti jų gyvenimai ir jų ateitis. Šiais metais Noriu dar kartą pasveikinti daktarą Mukvegę. E, noriu pasakyti, kad be to, kad skirtų e, Sakharovo premiją e, daktarui Mukvegė, pirmininkų suėga dar nusprendė pažymėti taip pat ir Euromaidano kovą Ukrainoje, taip pat ir Leila Junus darbą, yra viena iš žmogaus teisų gynėjo Azerbaidžiane. Tai yra žinia žmonėms rytų kaiminystėje, kad mes tikrai girdime jų balsus ir remiame jų kovą už žmogaus teises jų namuose. Džiaugiuosi, kad Euromaidano atstovai dalyvaus e, premijos įteikimo ceremonijoje trečiadienį. Dėja, Deja, tikrai dėja, ponė Junus yra vis dar kalėjime, jos sveikatos būklė blogėja, o a, parlamento delegacija dar ne, negalėjo nuvykti į Azerbaidžaną. Tačiau jos balsas bus išgirstas per jos da, dukrą Dinarą Junus, kuri irgi dalyvaus premijos teikimo ceremonijoje. Mėly kolegos, šiandien mes pagerėme mūsų Sakarovos premijos laureatą, daktarą Mukvegę. Kartu su juo mes pagerbėme visus tuos asmenys, kurie kovoja kasdien už žmogaus teises suteikdami e, jiems e, to, žmogaus teisėms visotinumą. Ir aš noriu um, baigti savo pasisakymą Eleonoros Roosevelt žodžiais, kai mm, buvo pas, patvirtintos visuo, patvirtinta visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Uh, Žmogaus teisės prasideda mažose vietose, taip arti namų, tokiuose mažose ir taip arti namų, kad jų net negalima rasti žemėlapiuose pasaulyje. Jos prasideda mokykloje ar universitete, įmonėje, ūkija, biure, tose vietose, kur kiekvienas vyras, moteris ar vaikas siekia vienodo teisingumo, vienodų galimybių, vienodo orumo be diskriminacijos, be kolektyvinių veiksmų, kad šias teises įtvirtintumėm tose mažose vietose, nematysime pažangos platesnėme pasaulyje. Baigiu citatą biudžetą. Dėkoju Jums uždėmesi. O dabar suteikiu žodį Jums, ponė Mukvegė. Ce soir, c'est avec une grande émotion. Šį vakarą esu labai sujaudintas ir su daug vilčių sieju šį susitikimą su Europos parlamento nariais. Norėčiau padėkoti užsienio reikalų pakomitečio vicepirmininkė, e, pirmininkiai, taip pat norėčiau padėkoti vystimosi komiteto vicepirmininkui užsienio reikalų vicepirmininkui, komiteto vicepirmininkui norėčiau padėkoti už jų dalyvavimą šį vakarą. Taip pat noriu padėkoti ponui Louis Michel už jo dalyvavimą šį vakarą. Labai jums visiems dėkingas esu. Gerbiami Europos parlamento nariai. Kongo demokratinė Respublika perėjo ko gero per juodžiausią savo istorijos laikotarpį. 20 metų karo. Labai gaila, bet tas karas yra netgi neklasikinės formos karas. Tas karas buvo vykdytas moterų kūnuose. Tam tikrų mūsų gyvenimo momentu vyko ištisos dramos. Štai pavyzdžiui, 99 metais Panzi ligoninę e, mes įkūrėme siekdami sumažinti gimdančių moterų ir vaikų e, naujagimių mirtingumą. Tačiau e, tuo metu pastebėjome, kad nauja patologija egzistuoja. Iš pradžių manėme, kad tai yra paprastas sutapimas arba laikinas reiškinys, tačiau Labai gaila. Jau pirmaisiais metais, 99 metais, 45 labai žiaurių išprievartavimų aukas gydėme. Ir dabar iš karto noriu pasakyti, kad reikia atskirti prievartavimą arba žaginimą, kuris yra laikomas e, prievartiniais santykiais be sutikimo nuo įprastinių lytinių santykių, nes e, poveikis e, prievartavimo gali būti jaučiamas visą gyvenimą aukos. Ir tas e, prievartavimas arba smurtas yra naudojamas kaip ginklas, kuris pažemina, atima garbę moters ir tiesiog bando sugriauti bet, kokius, bet kokias aukos jungti su gyvenimu. Aš manau, kad tai yra moters žmogiškumo paminimas. Jeigu jūs tik tai matytumėte, kas yra vyktam, vyk, daroma su jų kūnais, ko gero jūs taip manytumėte. Prievartavimu, kas mes gydome, ir gydėme tiksliau ir po metų supratome, kad prievartavimo aukų skaičius didžiulis yra ir kad tai negali būti vien tik tai e, karo kaip reiškinio pasiekmes. Mes supratome, kad tai yra iš anksto planuoti veiksmai. Neįmanoma e, vienu metu tame pačiame kaime išprivartauti e, prieš tai nesuplanavus 200 moterų. Be to buvo pastebėta moterų kūnose, kad e, tie prievartautojai, kaip ir savo vos ne kažkokį tai firminį ženklą ar tai parašą palikdavo moterų kūnuose. Ir tarkim, e, vienoje ar kitoje moterų grupėje galima buvo tam tikrus ženklus išvelgti paliktus tie prievartavimai tam tikrame regione buvo atliekami. Iki šiol daugiau nei 42 tūkstančius e, lytinį smurtą išgyvenusių aukų esame gydę. Mes e, bent jau iš pradžių teikiame e, medicinę pagalbą, fizinę žaizdas gydėme, tačiau gana greitai supratome, kad psichologinės žaizdos labai gilios yra. Ir moteriams labai sunku yra sugrįžti po tokių įvykių į gyvenimą. Būtent todėl mes fizinį gydymą siejame su psichologiniu gydymu, nepaisant sudėtingų mūsų darbo sąlygų. Na ir vėliau netgi ėmėme teikti teisinę pagalbą. Kai tai nutinka moterų gyvenimą, atsiranda ir teis, teisinės gynybos poreikis. Reikia kažkaip tai atstatyti tą žalą, bent jau teisingumo prasme. Ne, net ir šiuos tris etapus perėjus dar reikalinga ir socialinė bei ekonominė pagalba moterims. Nes kai moteris yra, e, kai moteris turi ekonominės galios, jos gali paprasčiau įsilieti į visuomenę per savo, savo turimomis žiniomis, pavyzdžiui. Mes siekiame, kad moteris savo indėlį atneštų į visuomenę ir ta visuomenė turi padėti moterims. Mes susisiekėme su žiniasklaida bandėme šviesti visuomenę bei, bei tartautinę bendruomenę. Tačiau labai gaila, bet susidūrėme su spengiančia tyla šiuo klausimu. Ir tai nėra vien tik tai moterų klausimas, klausimas tai yra visos žmonijos klausimas. tą klausimą ne kažkokia atskira visuomenės grupė turi spręsti, o visi mes kartu. Mes e, skleidėme informaciją, švietėme žmonės tam, kad užkirstume kelią, tam, kad vėl būtų naudojamas prievarta, seksualinė prievarta kaip e, karo ginklas. Šiandien po 20 metų karo Kongo gyventojai yra ištroškę taikos, tačiau nepaisant to visi susitarimai yra kaip ir užkresti tam tikro užkrato. Adis Abeboje 2013 metais buvo taikos sutartis pasirašyta. Ir tą susitarimą mes laikome kaip taikos ir vilties ženklų, nes tai yra pirmasis susitarimas, kuris neturi to konfliktų regione užkrato. Gerbėmieji parlamentarai, aš norėjau trumpai apžvelgti situaciją ir tikiuosi, kad jūs padėsite mums teisingumo, taikos ir vystimosi keliu žengti e, toje nustekiantoje šalyje. ES mums jau teikia didžiulę pagalbą ir tikiuosi, kad ta Sakarovo premija bus naudinga Kongoje, Konge atsiprašau, Demokratinėje Kongo Respublikoje. Ir tikiuosi, kad e, Sakarovo premija mūsų šalyje, nuo rytų iki vakarų, visoje šalyje atneš daugiau taikos ir vilties. Taigi 2013 metais tarptautinė bendruomenė ėmėsi įsipareigojo spręsti šį klausimą. Taigi tas politinis ir teisinis įsipareigojimas buvo beprecedentinis. Visi tikėjosi, kad šį kartą e, problema, problemus bus tikrai imtasi nuo pat šaknų. Europos Sąjunga bei kiti partneriai e, prisėmė kaip ir garantijų vaidmenį čia. Tačiau 2014 metais manome, matome, kad yra sudaromos kliūtis to sustarimo įgyvendinimui. Dabar nustatytas kalendorius yra vis vėlinamas dėl kampalos dėrybų. Matome, kad procesas regione nėra toks greitas, kaip kad buvo pageidauta ar planuota. Štai vienas konkretus pavyzdys - saugumo sąlygos rytų provincijose. Jos labai suprastėjo. Kiekvieną dieną, labai gaila, bet kiekvieną dieną girdime žinių apie žudimus, apie prievartavimus. Galbūt jų yra mažiau, bet jie dabar kitokie strategiškai tapo. Ir mūsų uh, Visuomenė nekantrauja, kada bus išspręsta ši problema. E, yra organizuojamos demonstracijos, moteris tiesiog nebegali pakesti to, kad jų vaikai yra prievartaujami. Ir tie reiškiniai tikrai kelia nerimo. siekiant skatinti taiką ir kovoti su vykstančiais reiškiniais, reikia kovoti su nebaudžiamumu, nes iki šiandien bent jau šimtai milijonų moterų yra išprevartautų regione. Labai gaila, bet moteris e, kiekvieną dieną e, dar ir susitinka su tais savo budeliais, kurie saugumą užtikrina regione. Įsivaizduokite, kokia sunki turėtų būti situacija. Konfliktai ne vien tik tai Kongo demokratinėje respublikoje vyksta. Ko gero reikalingas būtų regioninis dialogas. Tik tai taip mes galėsime, galėtume surasti sprendimą. Be to, dar kitas dalykas, ar ginkluotų grupuočių neutralizavimo klausimas e, kyla. Bandama sužinoti, ar tikrai viskas buvo panaudota, ar visos priemonės buvo panaudotos tam, kad būtų su tuo kovojama. Mes manome, kad iki prieš panaudojant jėgą reikia išbandyti visas tarptautinės teisės priemonės, nes jeigu jau imsimės jėgos, tai ko gero uh, vietos gyventojai nuo to labiausiai e, nukentės, kaip kad jau 20 metų jie kenčia. Šiandien nekantriai saugumo sektoriaus reformos laukiame. Parlamentas e, priėmė įstatymą, tačiau jis niekada nebuvo pritaikytas. Ir saugumo situacija tikrai nėra tenk, patenkinta, patenkinama. Taigi, jeigu visuomenė nepasitikė savo policiją arba kariuomenę, tai tokiu atveju jai kyla pavojus. Mes pageidautume, kad pilietinė visuomenė dalyvautų e, pagrindų susitarimo įgyvendinime. Pilietinė visuomenė turi būti kaip ir e, tam tikras sargas, e, to sergėtojas taikų, taikos, tiksliau sustarimo įgyvendinimo. Tačiau labai gaila pilietinė visuomenė labai e, menkai dalyvauja šiuose procesuose. Ir tik tai taip ir kartu su konstitucijoje įtvirtintų principų pagalba mes galime atkurti taiką regione. Ačiū. Dėkoju, dr. Mukbegė. Dabar ponui Mišel žodis suteikiamas. Dėkoju, pirmininkė. Garbus daktarė, kolegos, ponius ir ponai. E, Margarit Jursenar e, yra parašiusi labai gražią frazę. Jis sakė štai kaip. Ir cituoju, neįmanoma visatos, neįmenama visatos paslaptis laiko linijoje vienodais atstumais išdėlioja dosnumo ramščius, kurie šviečia pasauliui, kai šis paklysta. Citatos pabaiga. Daktarė Mokbegė, brangus draugai, Aš esu labai susijaudinęs ir džiaugiuosi, kad jūs atvykote čia į Europos parlamentą, e, nes čia mes kalbame apie žmogaus teisės ir taip pat e, e, vertiname jūsų darbą, jūsų nuopelnus, jūsų solidarumą ir jūsų didelę dvasę reaguojant į humanitarinę krizę ir tai, kokie siaubingi dalykai vyksta Demokratinės Kongo Respublikos kalnuose. Jūs savo nepavargstamų darbų visiems parodėte humaniškumo ir kuklumo taip pat gyvenimo pamoką. Jūsų paprastumas, jūsų nuolatinis rūpestis kitais išgelbėja mus, kurie kartais esame abejingi nuo negarbės ir leidžia pasijusti oriais. Jūs esate viena iš gražiausių mūsų laikų širdžių. Man atrodo, kad tikrai ne viskas prarasta, kai tokie žmonės kaip jūs padedate patiems silpniausiems. Daktarė, jūs iš Panzy padarėte daugiau negu kad tik paprasta ligoninė. Jūs jį pavertėte bendruomenę, šeimą, solidarumo centru, pagarbos kitam, teisingumo ir humaniškumo centru. Be savo veiksmais e, jūs kovojate politinį mūšį už žmogaus teisės, už pagarbą gyvenimui, gyvybei, už demokratiją kad būtų išnaikintas toks barbariškumas 21 amžiuje. Aš pastaruoju metu daug jūsų klausiausi, jūs, jūsų veiksmai yra pasipriešinimo aktas. Aš žaviuosi jūsų užsispirimu ir kova, kad būtų užbaigti šie siaubingai ciniški nusikaltimai. Jūs nuolat parodote savo veiksmais, kad jūs nepritarėte tam nebaudžiamumui. Jūs sujungėte šią egzistencinį, šį egzistencinį įsitikinimą į vieną istoriją, į vieną tautą, į vieną kultūrą. Jūs e, esate tokia didė asmenybė, kuri daro e, garbę Afrikai ir visam pasauliui. Ir Europa jums lenkėsi, rodydama pagarbą jūsų veiksmams. Merci beaucoup. Euh, je passe maintenant... Euh, Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį kolegoms. Nedaug laiko turime. Aišku, jūs norėtumėt dar ir, kad mm, daktarė Mukvėje liktų laiko atsakyti. Ponas Brėdė, ponas Panzerį, ponas Tanakas, ponas Sevičius, ponas e, ponė Liozing ir ponė Lochbiller. Ir e, ponas Bešir. La señora Jiménez Becerri. D'accord. Commence par monsieur Preda. Ponas Preda. Madame la présidente. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, gerbiamas gydytojau, norėčiau pasveikinti Jūs gavus Sakarovo premiją 2014 metų. Šiais metais e, labai sudėtinga buvo pasirinkti, nes e, e, trys tie atrinkti kandidatai buvo mums e, labai svarbus klausimais. E, kova su seksualiniais nusikaltimais, e, kova už laisvę ir demokratiją, Euromaidanas bei kitas galimas pasirinkimas buvo ponios Junus atstovaujami klausimai. Taigi, galiu pasakyti, kad visi tie klausimai mus tikrai labai rūpi ir rūpės. Gydytojau Mukvežė, aš norėčiau uh, jūs e, pasveikinti ir padėkoti už ryštą e, dirbant jau 16 metų šioje srityje. Taip pat norėčiau padėkoti ir pasveikinti jūsų tą drąsą kovojant su šią problemą. Ir e, net prieš porą metų savo sveikatos ir gyvybės, pavojaus gyvybei kainą jūs tai darėte, kaip kad matėme. Mes atiduodame pagarbą kiekvienai iš tų moterų. Šiuo, šią Sakarovo premiją mes taip pat norime išreikšti savo dėkingumą visiems gydytojams, kurie kiekvieną dieną dirba ir kovoja už gyvybę tikrai sunkiamis sąlygomis. Atstovauju parlamentiniam komitetui ir galiu pasakyti, kad e, kova su smurtu, ypač e, smurtu prieš moteris, tikrai mums labai rūpi. Na, o kas dėl Kongo demokratinės respublikos, tai praeitos kadencijos metu e, daug kartų teko kalbėti. Mes pasiūlėme gairias tam, kad jūsų šalis nebūtų išprievartavimų sostinė, kaip ir pasaulyje. Mes siūlėme konkrečius pasiūlymus kovoje su nebaudžiamumu Ir dabar norėčiau jūsų paklausti, kokie jūsų manimų turėtų būti e, pagrindiniai prioritetai kovojant su šia rykšte ir ką mes ES galime jums padaryti, kaip galime padėti. Na, ir e, tie seksualiniai nusikaltimai yra ko gero vieni iš e, sudėt, sunkiausių nusikaltimų. 2013 metų susitarimų reikia laikytis 2014 metais Liepa Europos Sąjunga e, nusiuntė misiją rinkimų stebėjimo. E, kolegė Gabriel dalyvavo toje misijoje ir misijos metu buvo daug kalbama apie e, konstitucijos pažeidimus ir rinkimų atidėjimą į 2016 metus. Aš e, matau, kad jūs kalbėjote apie konstitucijos pakeitimus. Taigi dabar norėčiau paklausti, kokiame etape yra diskusijos jūsų šalyje šio klausimu. Taigi dar kartą dėkoju ir noriu pasveikinti jūs atliekant šią garbingą veiklą. Ponui Panzerį dabar žodis. Dėkoju. Dėkoju, kad atvykote čia šiandieną. Norėčiau pasakyti, kad e, dabar minime 15-asias e, saugumo tarybos sprendimo metinės, kuri buvo priimta 2000, 2000 metų spalio mėnesį ir ji vis dar galioja. Įdomu, kokiagi situacija yra dabar. Toje rezoliucijoje pabrėžiama moterų vaidmens svarba užkirtant kelią ir e, sprendžiant konfliktus ir kuriant taiką. Ten kalbama apie civilius, taip pat moteris ir vaikus atsidūrusius tokiuose situacijose. Tačiau taip pat sakoma, kad reikėtų atsižvelgti ir į lyties aspektą. Kalbant apie žmogaus teisės. Demokratinėje Kongo Respublikoje pastarojo konflikto metu 40, kas, kasdieną e, e, prievartaujama 40 moterų. Tai ne, su tuo negalima susitaikyti tiek dėl sveikatos aspektų, tiek dėl saugumo aspektų. Aš kalbu apie 1325 e, saugumo tarybos rezoliuciją, kur kalbama apie e, lytinį smurtą konfliktų zonose. Generalinis sekretorius yra paskyręs e, ypatingą delegatą, kuris rūpinasi e, seksualinę prievartą ginkluotų konfliktų zonose. Ir manau, kad Europos parlamentas turėtų paremti teisingumo sistemą pereinamojo laikotarpio metu. Ir man įdomi jūsų nuomonė šiuo klausimu. Ir taip pat galiu pasakyti, kad mes Europos parlamente visiškai paremėme ir palaikėme šios premijos skirimą jums ir džiaugiuosi matydamas jūs čia šiandieną, nes e, tokiu būdu pripažinome pagrindinės žmogaus teisės tiek Kongė, tiek Afrikoje. Tai nėra tik moterų teisų klausimas, yra ir kitų konfliktų aukų. Žmonės miršta ne tik fiziškai, bet ir viduje dvasiškai, kaip pats minėjote savo pasisakymę. Jos visą gyvenimą nešiojasi tą žymę. Taip pat žalojami jų e, lytiniai organai, taip pat jos žaloma socialiai ir dvasiškai. Ir jūs dirbdamas ginekologu, dirbdamas tokiuose sąlygose, tapote vienas pasaulio didžiausių ekspertų šioje srityje, gydant moterų dauginimosi organus. Ir matau, kad dirbate taip pat su psichologais, kad padėtumėte moteriams toms sugrįžti į visuomenę. Jūsų darbas yra gyvybiškai svarbus. Ir jums, jūs nusipelnote visokiojopos pagarbos ir taip pat e, Sakarovo premijos man atrodo, reikia pasidomėti žmogaus teisėmis ir moterų teisėmis. Ir man atrodo, kad jomis remiantis reikia siekti sukurti brandesnę visuomenę ir surasti priemonę kaip išspręsti konfliktus įvairiose pasaulio vietose ir tam reikia Europos ir tam turite Europos ir Europos parlamento paramą. Dabar ponas Tanok. Uh, Pirmininkė, daktarė Makvėgė, sėdžiu štai čia, noriu pasveikinti Jūs mano frakcijos, ACR frakcijos uh, vardu, tai yra trečia frakcija pagal dydį parlamente. Noriu taip pat pasveikinti Jūs ir kaip medikas. Mm, aš jau nebepraktikuoju, bet aš suprantu, kad iš tikrųjų be fizinio fizinės žalos, kurios padaro tokie baisus karo nusikaltimai, dar lieka ir psichologinių padarinių, kuriuos jūs irgi stengiatės taisyti Kongo demokratinėje Respublikoje. Ir e, aš galvoju, kad Kimberly procesas yra labai svarbus, tai komisijos vadovavimas procesas dėl mineralų, ypač deimantų kasybos jūsų regione. Ar jūs galvojate, kad reikėtų išplėsti tą procesą, kad būtų galima įtaikyti ne vien tik tai deimantams, bet ir kitiems mineralams, kurie kas esami Kongo demokratinėje Respublikoje, kur finansavimas yra skirtas paskui dažniausiai nukeliavę kariniams grupuotėms. Aš pats praeitais metais ir surengiau nedidelį seminarą Europos parlamente, praeit, kur kalbėjome apie seksualinius nusikaltimus ir išžaginimus, kaip karo nusikaltimus, kaip karo metodą naudojama taip pat ir Kongo demokratinėje Respublikoje ir mes turėjome ir vaizdo ryšį kartu su Kongo demokratinė Respublika. Ir be to, um, Tik William Hague iš mano partijos, iš konservatorių, tik pasiraukęs iš Junktinės karalystės valstybės sekretorio posto, irgi yra surengęs konferenciją Londone dėl tos pačios temos, yra seksualinio smurto kare, ypač sutelkiant dėmesį į Afriką, Kongo Demokratinę Respubliką. Daktarė Mukvegi, 2014 m. Sakarovo premijos skirimas jums už tikrai lemiamos svarbos darbą gydant moteris po tokių nusikaltimų pietų Kyvų provincijoje yra nepaprastai svarbus ženklas ir mano, ir mano frakcijos vardu, kad iš tikrųjų gal, kad labai svarbu yra kovoti su dešimtimis tūkstančių, šimtais tūkstančių tokių nusikaltimų prieš moteris, ne vien tik tai Kongo demokratinėje Respublikoje, bet ir kitur. Mes, ma, mes girdime, pavyzdžiui, kaip ISIS elgesi su Irake ir Sirijoje su mažumomis ypač, kurios yra išžaginamos, kurios parduodamos į um, vergį įgyja e, e, kaip, kaip e, seksualiniai vergai, tai iš tikrųjų tai yra nesuvokimi mano galva šiais laikais nusikaltimais. Taigi noriu pasveikinti Jūs labai su šiuo apdovanojimu. Ačiū panu Tanukui, panas Oštrevičius. <clears throat> Ačiū pirmininkė, daktarė Mukvegė, noriu pasveikinti Jūs Alde frakcijos vardu. Tai yra E, Liberalų demokratų alijanso frakcija. Tikrai jūs nusipelnėte šio apdovanojimo, šio pripažinimo. E, tai priartina jūs e, prie to supratimo, kad jūs esate tikrai labai svarbus, tarptautinės svarbos asmuo, jūsų nuopelnai įvertinti šioje srityje ir iš tikrųjų tai yra asmeninės tragedijos, tai gilios ir fizinės žaizdos, kurios lieka uh, po, to, po, po mm, smurtinių o, o, moterų, vaikų išprievardavimų, žaginimų konflikto zonose. Tikrai nei vienas iš mūsų negalime tylėti po to, likti neutralus. Ir galvojant apie viešą diskursą, a, galvojant apie mm, lytinį smurtą, ypač konflikto. Um, sąlygomis Kongo demokratinėje Respublikoje. Jeigu jūs uh, įvertintumėt bendrą situaciją, ar pastebėt kokių pozityvių tendencijų, ar e, iš tikrųjų galima e, pasakyti, kad iš, išbrendama iš tokių baisių reiškinių. Ir daktarė Mokvedė, iš tikrųjų simboliškai yra tai, kad um, Sakarovo apdovanojimas yra skirtas jums tada, kai Europa švenčia e, šimtasias metams po pirmo pasaulinio karo minim šimtasias metinės nuo to, kai prasidėjo pirmas pasaulinis karas Europoje. Iš tikrųjų, tai yra simboliška, kad tai karas, kuris viską sugriauna ir karas yra visiškai ne priimtinas, greunantis reiškinys, kuris išlieka pasimas visame pasaulyje. Ačiū Jums, te laiminus Dievas ir linkiu sėkmės Jums jūsų darbe kaip ir iki šiol. Yra labai daug norinčių pasisakyti. Gal dabar tada mm, panas Mukvėgė atsakys į pasisakymus iki šiol ir po to mes tęsime diskusijas. E, mm, dar sveiki, dėkoju. Aš e, dabar Atsiprašau, pirmininkės, šiek tiek suklydau. Tai manau, kad pirmasis klausimas yra susijęs su nebaudžiamumu. Ir čia norėčiau pasakyti, kad nėra dauguma atvejų išgydoma. Iš tikrųjų, mes niekada nesugebėjome išspręsti tos nebaudžiamumo problemos. Ir kai jau nebaudžiamumas vyksta, atsitinka taip, kad žagnimai vyksta net ir dabar, kai aš su jumis kalbu. Man atrodo, kad kovą su nebaudžiamumu reikėtų vykdyti uh, vykdyti baisių, kaip kova prieš baisius nusikaltimus. Ir manau, kad visi, e, visos esančios teisingumo priemonės turi būti išnaudotos. Šiandien dėja taip nėra. labai sunku vieną kartą ir visiems laikams išspręsti tą nebaudžiamumo problemą, jį, nes e, nors ir priimtos tam tikros priemonės demokratinėje Kongo Respublikoje, bet e, mūsų šalies teritorijoje taip pat ilgalaikė, ilgalaikė buvo ir užsienio kariai, užsienio kariuomenės, kurios nuolat pažeidinėja žmogaus teisės ir daro visokius nusikaltimus E, Kongo e, piliečiai ir kariai gali būti teisiami, bet kitos grupuotės, užsienio grupuotės negali. Ir tai savaime jau yra neteis, neteisingumas. Ši bausmės turi būti pritaikytos visiems, kas pažeidinėja žmogaus teisės ir taip pat e, vykdo lytinį smurtą, nepriklausomai nuo jų tautybės. Ir grįžtų prie Demokratinės Kongo Respublikos. Kai buvo pasirašytos taikos sutartys, buvome spaudžiami pergrupuoti visas ginkluotas grupuotės ir uh, iš tikrųjų, nepaisant to, kad, buvo, e, kad kai kurie asmenys buvo padarę rimtus žiaurius nusikaltimus, jie užuot buvę nubausti, jie buvo paaukštinti vyriausybėje, užėmė aukštus postus. Ir net ir, ir, ir tie, kas žagino, prievartavo, jie, jie užima dabar aukštus poštus ir jie tas aukas dar, dar ir toliau kankina, nes sako, žiūrėk, man niekas negali atsitikti, man niekas nieko nepadarys. Tie žmonės, kurie dabar yra galioje, yra pačių savo tautiečių kankintojai. Net ir policijoje. Na, kaip gali žmonės pasitikėti žmogumi, kurie, kuris vakar buvo jų budelis, o šiandien tapo jų gynėjų? Uh, kabutėse. Ir taip jau atsitinka, kad būtent tokiu būdu šis reiškinys plečiasi visoje bendruomenėje, plinta, kadangi visi, kas prisijungia prie e, armijos, prie kariuomenės, kai būna jauni, jie paskui yra demobilizuojami, bet e, jie ne, niekada nesiliauja būti kariškiais savo galvoje, savo širdyje ir jų smegenys yra išplaunami, išplaunamos, jis, jie net su savo šeimos nariais e, elgesi žiauriai, kad parodytų, kad jie yra viršesni. Jų psichologinė būsena tikrai nėra adekvati, jiems taip pat reikia teikti kažkokią pagalbą, psichologinę pagalbą ir manome, kad pereinamojo teisingumo procesas dabar vyksta labai netinkamai. Nėra jokios e, kompensacijų programos numatyta. Ir aš dabar siekiu užtikrinti galimybę išnagrinėti kokios gali būti kompensacijos toms lytinio smurto aukoms kai mes kreipiamės į vyriausybę, nors ir, aišku, yra e, geranoriškų organizacijų, bet juk pati vyriausybė, o ne kokios kitos organizacijos turi rūpintis kompensacijoms aukoms, o kaip tai bus, jeigu toje vyriausybėje sėdi tie buvę nusikalteliai. Ir kai pasirašėme taikos susitarimus, dėja ta komisija buvo vienintelė komisija, kuri nefunkcionavo. Ir po tiekos aukų, tiekos smurto, tiekos mirčių, kaip labai svarbu savo patiem pripažinti tiesą ir prisipažinti, kad buvo padaryta didžiulė kvailystė ir kad jos kartoti nereikia. Labai svarbu užtikrinti ir aukoms galimybę kalbėti, išsikalbėti. Ir dėl šios priežasties ligoninėje, kurioje yra labai daug aukų, jos, jos, jos nori išsikalbėti, bet tai turi būti galima ne tik ligoninėje, bet pačioje bendruomenėje. O e, bendruomenė turi taip pat atsiprašyti, kad ne kad neapgynė tų aukų, tai yra vienintelis būdas, kaip galima užkirsti kelią tolesniem nusikaltimams. Dabar kas dėl konstitucijos e, pakeitimų peržiūrėjimo. Visuomenėje vyksta diskusijos, tačiau susidaro įspūdis, kad e, tos diskusijos šiek tiek susaurėjo ir buvo nustelbtos e, kitų įvykių, galbūt to, kas įvyko Burkina Fase Tačiau nepaisant to mes kviečiame visuomenę būti budre. Jeigu dabar KDR būtų pakeista konstitucija ir pagal tą konstituciją būtų išsa, išlaikytos institucijos tam tikros, nepaisant to, kad visuomenė tam prieštarauja, tai tas dar nesibaigęs taikos procesas gali mus gražinti į pradinį tašką. Taigi mm, labai gaila būtų, jeigu būtų tokia situacija, kai būtų dar daugiau mirčių e, tam toje šalyje, kurioje ir taip daug e, aukų yra. Taigi aš įspėjau Kongo Demokratinės Respublikos e, vadovus dėl to, tačiau e, nereikėtų pamiršti, kad yra tam tikros visuomenės dalis, e, reikalaujančios teisingumo, bet kokią kainą ir tas konstitucijos pakeitimas gali mus gražinti 20-30 metų atgal. Aš tikiuosi, kad bus pasimokyta iš Burkina Faso e, pavyzdžio ir kad ateityje su ta pačia konstitucija bus rengiami rinkimai. Jau du kartus buvo rinkimai surengti su ta pačia konstitucija, nežinau, kodėlgi trečią kartą negalima būtų to padaryti. Dabar e, priešrinkiminės e, kampanijos pažadas, vienas iš pažadų yra tiesiog konstitucijos pakeitimai ir kviečiami žmonės tam pritarti. Na, o dabar dėl psichologinės pagalbos teikimo. Mes e, manome, kad reikia visapusiško gydymo, nes į Panzi ligoninę moteris vyksta pirmiausia dėl fizinių žaizdų. Tačiau mes pamatėme, kad net ir išgydžius fizinės žaizdas, kūno žaizdas, e, situacija nuo to nepagerėdavo, kartais net pablogėdavo, kartais net savižudybėmis baigdavosi. Kažkada tai buvau vienintelis operuojantis gydytojas ir tikrai daug klausiau, kalbėjau su pacientėmis ir Tuo metu užsimesga glaudus ryšys tarp paciento ir gydytojo ir gydytojas tokiu atveju susiduria su problemomis vykdydamas tą grinai e, gydytojo vaidmenį, nes mane taipogi palėtė ta situacija, tų moterų problemos. Man taip pat sunku buvo ir vieną, ir kitą e, pagalbą teikti, ir chirurginę, ir psichologinę. Būtent todėl mes numatėme atskirą psichologinę pagalbą psichologinė pagalba reikalinga gal net ilgiau negu ta fizinė kūniškoji pagalba, nes e, kai kurioms moteriams labai sudėtinga e, atsigauti po tokių traumų, ypač kai dėl išprievartavimų gimsta vaikai po to. Kartais moteris netgi patenka į tą seksualinę vergyją, kartais šeima e, yra išžudoma moters ir tas budelis e, e moterį e, po išnaudojimo paleidžia jau arba galutinėme neštumo etape, arba netgi su naujagimi. Taigi tokiu atveju motina vėl ir vėl išgyvena tas pačias traumas, nes turi gyvą įrodymą. Tokiu atveju e, psichologinė pagalba turi būti daug ilgesnė ir kartais tikrai ilgą laiką teikiame tą psichologinę pagalbą. Šiuo metu yra netgi e, siūloma, kad Afrikoje psichologinė pagalba būtų priskiriama prie pirminės medicininės pagalbos. Nes e, reikia visą tiek kūnišką, tiek psichologinę sveikatą atkurti arba gydyti. Jūs kalbėjote apie Kimberly. Ko gero didžioji problema Kongo e, rytuose tai ir yra ne deimantai, ne kažkas kito, būtent tai kelia problemų. Šiuo metu mūsų šalis yra viena iš turtingiausių pasaulyje šalių, tačiau nuvažiavus į vietą pamatytumėte, kad žmonės, ko gero, e, skurdžiausiai gyvena. Didžiulis yra mm, gimdančių moterų e, mirtingumas dėl to, kad jos negali, e, joms, jos tiesiog negali medicinos infrastruktūromis tinkamomis pasinaudoti, kartais tiesiog dėl kelių nebuvimo, dėl kitų e, priežasčių Europoje kartais e, mirtingumas siekia 2-3 moteris šimtai tūkstančių ir tai jau laikoma rimta problema, o mūsųse tūkstantis moterų miršta šimtai tūkstančių moterų. Taigi, aš žinau, kad jūs labai greitai ES balsuosite dėl vieno teisės akto. Mes pageidautume, kad tas teisės aktas būtų labiau saistantis tas įstatymas, tas teisės aktas ne tik tai Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų galėtų būti taikomas. Taip Europos Sąjunga galėtų dalyvauti ne tik tai krizių, konfliktų problemas sprendžiant, bet žmogaus teisių samprata būtų siejama su ekonomika ir finansais. Labai gaila, bet kartais dabar yra vartojamos prekes arba produktai, kurių kilmės vartotojai net ir nežino. Ir manau, kad yra įmanoma, tikrai galima elgtis kitaip. Naturalias gamtinės iškasenas naudojančios šalis galėtų e, tiesiog priversti tuos gamintojus arba kitaip elgtis arba nepasirašyti jokių sutarčių su tokiais prastai beselgiančiais e, gamintojais. Manau, kad tai yra įmanoma. Taip pat kolegė kalbėjo apie William Hill iniciatyvą. E, birželio mėnesį 150 šalių buvo susirinkę ir diskutavo apie tai, kaip galima nutraukti tokią praktiką, kai prievarta, seksualinė prievarta naudojama kaip karo ginklas. Manau, kad ši iniciatyva labai gera yra, nes tik tai taip valstybės gali pasakyti griežtą ne tokiai praktikai. Jūs kalbėjote apie Siriją, Iraką, Nigeriją šiandien dėl tokių bedų kenčia. Na, mane tiesiog daugiau negu erzina e, Įsivaizduokite dabar, mane tiesiog viskas sukyla, kai aš matau, kai 200 mergaičių yra pagrobiama ir paskui kažkas sako, kad štai šios mergaitės nusprendė tapti moterims. Ir apskritai, tie, kurie sako tokias kalbas, kokias teisės jie turi, kas jam davė tokį leidimą, tokią teisę. Mes norime, kad šiandien būtų griežta raudona linija nubraukta e, tarp. E, ir, ir atskirtų tą liniją mus nuo cheminių, nuo biologinių ginklų, nuo prievartos ginklų, nes e, mes negalime ir toliau tylėti dėl to prievartavimų ginklo naudojimo. Toliau, ar yra teigiamų poslinkių Kongo demokratinėje respublikoje? Na taip, mes dar turime vilties dėl to pakanka nedidelio uh, E, įvykio kažkokio tai postumio tam, kad viskas pasikeistų Kongo demokratinėje respublikoje. Šiuo metu e, vyriausybė e, pasirinko neigimo strategiją, ji e, nepripažįsta problemų Konge. Štai pavyzdžiui, e, administraciniai par, parlamento rūmai kalbėjo apie mišrius e, teismus galbūt regioninius teismus e, žmogaus teisų nusikaltimams e, teisti. Ir tie mišrus teismai yra skatinami vyriausybės, tačiau tik tai tie kol kas tai padaryta. Taigi, jeigu būtų politinė valia, tai vilties dar yra, kad gali viskas pasikeisti. Na ir kasgi čia svarbiausia būtų tai moterų iniciatyva. Aš labai užjaučiu moteris dėl jų kančių, tačiau kai matau, kiek mažai jos lėšų ir apskritai priemonių uh, E, turi tam, kad atkurtų savo gyvenimą, kad įsigabintų gyvenimą. Kai matau tokias didžiulės pastangas, tai kad manau, kad įmanoma Kongę atkurti ir įkurti tai, ko mes taip siekiame. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Lozing. Ja, vielen Dank. Ähm, ich sitze hier. Ačiū, aš sėdžiu štai čia. Vienas daktarė Mukvegė Džiaugiuosi ir didžiuojuosi e, tuo, kad galiu Jūs pasveikinti čia, Europos parlamente, taip pat ir mano e, frakcijos, e, jungtinių kairiųjų frakcijos vardu. Labai dažnai šis apdovanojimas naudojamas politiniais tikslais. Taigi labai dažnai mm, išsakome kritišką nuomonę dėl šios premijos paskirimo. Todėl mes nepaprastai džiaugiamės, kad šiais metais ši premija yra skirta jums. Kaip ir mano kolegos, aš norėčiau pasveikinti jūs su nuostabiu darbu, kurį jūs atliekate. Nekartosiu viso to, kas jau buvo pasakyta, tik tai noriu paminėti, kad 20 metų dirbu viešam sektorėje, aš dirbau psichiatrinėje ligoninėje e, ir puikiai suprantu, kaip kokias kančias patiria tokie žmonės po um, psichologinio ir fizinio smurto. Um, kaip karo pabėgėliai pas mus atvyko jauni vyrai, jaunos moteris ir aš žinau, kokį uh, Mm, kokias kančias jie patyrė. Ir iš tikrųjų labai sunku, kai mm, artimai bendrauju su jais, patiri visas, sužinai visą tai, ką jie pergyveno. Iš tikrųjų tai yra labai baisu ir todėl mes ypatingai e, didžiuojamės jūsų darbu. Tie nusikalteliai, jų yra daug ir mūsų visuomenėse. Aš šiuo atveju Reikia pasakyti, kad žaginimas yra naudojamas kaip e, karo ginklas. Eina kalba net ne apie šimtus, o apie tūkstančius moterų, kurios yra grobiamos, žaginamos, parduodamos į seksualinę vergovę. Ir tai mes matome vykstant dabar šiame amžiuje. Matau, mes turime prisijimti atsakomybę čia Europos parlamente, kai skiriame šią premiją, kad e, suprantame, kad tie seksualiniai nusikaltimai yra karo dalis. Tai yra tai, tai priemonė, kurią naudoja tie, kurie kovoja tame kare. Ir mes turime kovoti su tuo, kas vyksta ir Kongo demokratinėje respublikoje smurtą vykdo taip pat ir tie nusikaltėliai, kurie priklauso grupuotėm, kurios apmokytos iš dalies ir ES su ES indėliu. Ir Labai dažnai tiesiog ta parama, kuri keliauja iš ES, vienai per kitaip pasiekia ir tas įvairias grupuotės. Taigi mes turime pasirūpinti, kad Europos bendruomenės niekaip neprisidėtų prie tokios smurtinės veiklos, prie tokio smurto mes e, turime pripažinti, kad tai yra tamsiausi kolonializmo amžiai, skyriai ir mes turime, turime kovoti su to ir mes turime matyti, kad tai egzistuoja visur, kur vyksta kariniai konfliktai. Mėla kolegė, mums labai spaudžia laikas, ir labai daug kolegų dar nori pasakyti. Gerai, dar porą sakinių ir jau baigsiu. Mes turime užkirsti kelią tam, kad ginklai yra parduodami iš Europos ir paskui yra naudojami įvairiose e, pasaulio kampeliuose. E, to, tai tokiu būdu mes prisidedame prie tokios mirtinos sistemos palaikymo. Tai mes reiškia žalės prisidedame ir prie to, kas vyksta su moterimis jūsų regione. Labai atsiprašau, bet yra daug kolegų, kurie nori pasisakyti ir jūs kalbėjote labai ilgai. Bet to nesakėte ankstesniems kalbėtams. Taip, bet laikas bėga labai greitai. Pone Lachbiller. On... Ačiū pirmininkė, žaliųjų ir kairiųjų frakcijos vardu, Europos parlamente, EFA partijos vardu, aš norėčiau pasveikinti Jūs Europos parlamente. E, norėčiau pasakyti, kad reikia iškoti politinių sprendimų toms problemoms ir man atrodo, kad jūs atsakėte į daugelį klausimų, kuriuos aš norėjau jums užduoti, bet tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad žmogaus teisų komitete e, praeitais metais mes norėjome du kartus vykti į Rytų Kongą ir jūsų ligonę, e, tačiau dėl besitęsančio smurto mums nebuvo suteiktas leidimas nuvykti ten. Taigi, Džiugu, kad šiandien jūs galėjote vykti pas mus. Žmogaus teisų komitetas organizavo delegacijas ir, ir didžiųjų ir ežerų regiono moteris buvo atvykusios, paaiškino mums, kaip jos, kai jos nukenčia, kas atsitinka, kaip, um, kaip aš nekasi su policininkais, kad, kad net jos yra priverstos paskui tarsi prisimti atsakomybę už tai, kas joms atsitiko e, bendruomenėje ir e, net nėra ten nusikaltėliai nepatenka net į kalėjimus. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų kovojama su nebaudžiamumu, nes e, aš manau, kad labiausiai mm, skaud, svarbu tai yra um, aukoms, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėms, nes tai padeda jų joms atsigauti, tai yra dalis jų terapijos. Taigi aš galvoju, kad reikia pasakyti, kad tame regione yra vykdomi masiniai žaginimai ir tai reikia galvoti, kai bus su kita karta, kaip su, su, kas bus toliau. Pažiūrėkime į Liberiją, pavyzdžiui, kur vyksta pilietinis karas, daugiau kaip 60 procentų moterių mergaičių tos, tos, toje visuomenėje yra patyrusios seksualinį smurtą. Uh, Taigi reikia kelti klausimą ir po to, kaip visuomenė paskui, ką ji turės daryti, kai kitos kar, kai kartos pasikeis, ko, kaip, koks, kaip visuomenės gyvenimas pasikeis, santykiai tarp vyrų ir moterų kaip pasikeis. Aš noriu paklausti, ar jūs, ar, ar kitos grupės Kongė bando ištiesti ranką visuomeniai padėti m, mm, jiems tuo klausimu. Iš tikrųjų, kai yra pergyvenami tokie baisūs dalykai, tokie masiniai žaginimai, ką paskui daryti ateities kartoms? Monsieur Bashir. Ponas Bashir. Pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi laikas ribojamus. Aš taip pat norėčiau pasveikinti daktarę Mukvegį už jo pasiekimus ir už tai, kad jis laimėjo Sakarovo premiją, kad jam buvo skirta ji, jis tos, jos iš tikrųjų nusipelno. Mes visi turime motinas, žmonas, dukras, seseris. Aš pats su savo mama, dukur, anūkė ir marčia e, dažnai leidžiu laiką ir aš susimaščiau, kaip aš jausčiausi, jeigu jos būtų išžagintos. Mes iš tikrųjų esame visi vienos žmonijos dalis. Tai, kas vyksta demokratinėje Kongo Respublikoje, dėja vyksta ir dabar ir Ruingoje, Ruingoms, Mainama ir Šrilankoje. Ir kaip tinkamai pastebėjote, tai yra strategijos dalis. Visa bendruomenė tokiu būdu yra prievartaujama. Daug žmonių vienu metu viešai yra žaginama. Šitos strategijos pasiekmė yra ta, kad žmonės palieka savo namus, bėga Tai vadinama etniniu valymu. Mes Europoje prieš du dešimtmečius patyrėme tai Bosnijoje. Ir kai kalbame apie tai, kas vyksta dabar, privalome galvoti, prisiminti ir tai, kas buvo praeitie. Norėčiau jūsų paklausti. Jūs teisingai sakote, kad reikalingas teisingumas, reikia atlyginti aukoms, reikia uh, siekti teisingumo ir aiškiai nubrėžiate raudoną liniją ir aš su jumis sutinku, bet kaip tai to pasiekti? Būtina užtikrinti teisingumą ir kompensacijas. Bet galit, gal galit pasidalinti savo mintimis, kaip tai pasiekti? Mes turime tik 10 minučių ir dabar raginu kalbėti labai trumpai. Taigi ir paskui ponas Mokvegė tada dar galės atsakyti. Aš labai esu sujaudinta būdama čia. Aš pirmą kartą esu parlamente, pirmą kartą užsimu politiką. Ir aš galiausiai išdrisau e, pasisakyti nes tai, ką girdėjau, yra labai jaudinantis dalykas. Visą tai susisieja su mano darbu, e, e, su AKR delegacijoje ir FEM komitete taip pat domiuosi vystimus ir plėtra ir man labai buvo įdomu iš jūsų, daktarė, išgirsti apie žmogaus, sąsajas tarp žmogaus teisų, ekonomikos, socialinių reikalų, skurdo, konstitucinių reikalų ir kitų dalykų. Praėjusią savaitę aš iš parlamento grįžau į Junknę karalystę, į Downing Street gatvę, kad susitikčiau su savo seserimis, kurios teikia peticiją vyriausybei, nes daugelis prieglaudų smurtą patyrusioms moteriams buvo naikinama visoje šalyje, o daugelis tose prieglaudose gyvenusių moterų yra pabėgėlės prieglapšio prašytojos, jos taip pat patyrė seksualinį smurtą. E, parlamente ką tik kalbėjome apie e, pasaulinį vystimo susitarimą. Ir buvo pasakyta, kad ES paramos biudžetas turi būti prioritizuojamas ir skiriamas vienam tikslui - malerijos, kovai su malerija. Ir bendradarbiaujant su ES Jūs turbūt patyrėte, ar svarbus yra ES e, įnašas parama e, padedant moteriams nukentėjusiems nuo karo nusikaltimų. Eh, jag vill också ställa mig till övriga som lyckönskningar, eh, skickar lyckönskningar för det arbete som ni gjort. Jag skulle också vilja kommentera. Aš irgi norėčiau pasveikinti jūsų atliekamų darbų ir norėčiau uh, pratesti tai, ką kolegos sakė, noriu akcentuoti tai, kad e, tikrai reikia kalbėti ne vien tik tai apie Afriką ar vidurio rytus, nes tokie dalykai vyksta ir Europoje, pavyzdžiui, Balkanų e, kare, tai matėme ir tai reikia pasakyti bendrai. Tai nėra kažkoks naujas dalykas. Moteris tą turėjo patirti vėl, daug kartų, karo sąlygomis ir mes nusprendę skirti šį apdovanojimą jums, manau, Europos parlamente parodėme, kad jau nuo žodžių pereiname mm, nuo nu vien kalbėjimo, kad tai yra žmogaus teisų klausimas. Mes jau periname prie supratimo, kad tai yra ir um, saugumo dalykai, tai yra visuomenės reikalai. Mes turime įtraukti vyriausybės ir kol. Um, visi nesupras, kad tai yra gėda, visa tai, kas yra daroma prieš moteris, kad tai yra gėda, mes turėsime gyventi tokia gėdingoje ateityje ir niekas nepasikeis. Tik tai toliau eskaluosis. Taigi, uh, turime kalbėti apie tai, kad tai iš esmės yra saugumo klausimas ir turime apie tai kalbėti Europos parlamente ir likiu geriausios kloties jums jūsų tolesime darbe. Daktarė Mukvėgė, žodis jums. Euh, Ačiū. Labai trumpai ką galiu pasakyti. Šiandien stengiamės kad panzi gydimo modelis būtų panaudotas ir kitose vietose, kitose zonose, kurios susiduria su labai panašia problema. E, esame užmesgę ryšius, esu susitikęs su Afganę moterimi viena, kuri atvyko iki mūsų. Kai išgirdo mano pristatymą, ji apsiverkė ir pasakė, kad štai mano šalyje moteris tą patį išgyvena, bet jos nedrįsta to išsakyti, e, apie tai kalbėti, jos e, nežino, kur kreiptis ir miršta savo kančiose, negalėdamas to pasidalinti. Taigi aš tikiuosi, kad jūsų modelis kada nors bus įgyvendintas Afganistane. Burkina Faso taipogi žmonės susisiekė su mumis, jie taip pat pageidautų, kad e, panaši programa apipjaustimų atveju būtų įgyvendinta. Taigi mes kaip ir plečiame savo veiklą už e, Kongo ribų. Kas dėl Europos Sąjungos įnašo be eko, e, ko gero paramos nebūtume niekada galėję atlikti tai, ką dabar darome nes tiek medikamentinė, tiek psichologinė pagalba e, ligoninėje yra e, dengiama ES per ECHO programą. Taigi, tos moteris, kurios yra aukos, yra labai neturtingos ir mes visiškai nemokamai ir pilnai jas gydome. Nes ko gero, be to pilno gydimo pilno apimimo visų problemų neįmanoma būtų to išspręsti. Na, o dabar dėl tos raudonos linijos. Tai labai džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbate. Manau, kad jeigu nubrėšime tą raudoną liniją ties prievartavimais kaip e, ginklu, karo ginklu, Tai e, būtų didelis progresas. Štai pavyzdžiui, Konge karo vadai praktiškai primetam tam tikras taisyklės visuomeniai, e, visuomenė juos gerbė, jų klauso. Štai pavyzdžiui, jeigu yra draudžiamas incestas, tai kodėl negalima uždrausti išprievartavimų? prievartavimų? Tiesiog reikia šviesti visuomenę, kad visuomenė būtų neprimtina tokia praktika. Na, o kas dėl nacionalinio ligmens? Tai priimti įstatymai turi būti įgyvendinami. Net jeigu ir labai geri būtų įstatymai, e, kartais dėja praktikoje manome, matome, kad tie įstatymai aukoms visiškai nepadeda siekti teisingumo. Ir apskritai dabar sankcijos turėtų būti taikomos ir bausmas turi būti pataikomos tiems nusikalteliams. Dabar dėl tarptautinės bendruomenės yra asmenų šalių ginkluotų grupuočių, kurios naudoja šį metodą prieš visuomenę ir prieš moteris. Tam tikri veiksmai gali būti labai atgrasantis netgi. Štai pavyzdžiui, e, ginkluota grupuotė kokia nors net ir pripažinusi, kad e, vykdė e, tokius veiksmus, e, nepaisant to, kad nacionalinė ir vyriausybė jos saugo arba bent jau užkarta kelią jų nubaudimui, tai tarptautinė bendruomenė gali pritaikyti, pavyzdžiui, sankcijas, gali pasmerkti e, tam tikrus veiksmus. Ir labai paprasta yra tai padaryti, tiesiog jeigu tokie žmonės nebegalėtų įvažiuoti į Europos Sąjungą, tai štai tokiu, tokie veiksmai galėtų galbūt e, paskatinti kovą su e, tokiais nusikaltimais. Ir manau, kad daugybė yra priemonių veiksmų, kurių gali imtis e, tiek ES, tiek apskritai tartautinė bendruomenė. Tai reikštų, kad štai jeigu aš atlieku kažkokį tai e, nusikaltimą, tai aš kaip ir nusi, atsisėdu į žmonijos teisiamųjų suolą. Manau, kad Visi mes turime kartu nubrėžti tą raudoną liniją, kiekvienas savo, e, savo prieinamų lygių. Ir aš manau, kad tai gali nutikti tai, tai tikrai galima būtų padaryti visais lygiais. Ir štai jau dabar matome, kad kalbame apie šios klausimus tuo lygiu. Norėčiau padėkoti Jums, gerbiamą pirmininkę, už tai. Merci beaucoup. Pirmininkė, ačiū daktarė Mukvegė. Žinote, kad Jeigu pasaulyje būtų daugiau žmonių kaip jūs, tai pasaulis būtų geresnė vieta gyventi. Ačiū visiems, gero vakaro.